šį dokumentą pasiūsime aišku signalą komisijai ir paraginsime juos priimti galtinį sprendimą dėl bendro europinio statuso fondams ir asociacijoms. Dėkoju. Na, o dabar pradėsime balsavimus. Visų pirma, balsuosime dėl dviejų rezoliucijų dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Ponas Dau. Ačiū, pirmininkė prieš balsuojant dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo rezoliucijų norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į naujausius įvykius ir noriu pateikti pasiūlymą. Prieš keturias dienas Vengrijos parlamentas patvirtino visus pakeitimus, kurių prašė Europos komisija. Nepaisant to, kad žalieji ir socialistai balsavo prieš. Komisarė Krus dalyvavo balsavimo metu Ir ji teigia, kad pakeistas įstatymas atitinka Europos teisės aktus, taip pat ir pagrindinių teisių hartiją. Kairiųjų rezoliucija, dėl kurios balsuosime šiandien, visiškai neatsižvelgia naujausius įvykius, juk tekstas yra beveik identiškas tam, kuris buvo pateiktas prieš tris savaitės ir visiškai neminimas balsavimas Vengrijos parlamente. Tad kyla klausimas, ar šis parlamentas gyvena realybėje, ar mes esame atitrūkę nuo tos realybės. Reikėtų sureaguoti į naujausius pokyčius, į tai, kas vyksta Vengrijoje ir komisijoje. je demande en particulier au président du groupe libéral fait... Aš norėčiau paprašyti liberalų paklausti liberalų frakcijos vadovo, ar jūs pasitikite komisarė Kruz ar ne. EPP tiki, kad Europos parlamento įvaizdžių ir patikimumui bus pakengta, jeigu mes prasilenksime su realybė. Ar galima leisti ir toliau ignoruoti realybę? Dans ces conditions, le groupe PPE retire son... Manau, kad tokiamis aplinkybėmis EPP turi atsiimti savo rezoliuciją ir tikimės, kad kitos frakcijos paseks mūsų pavyzdžių, juk šiandien kalbame apie Europos parlamento įvaizdį ir patikimumą. Ponios ir ponai. E, propozycja jest e, całkiem jasna. Pateiktas pasiūlymas, jis yra aiškus. Kaip suprantu, EPP atsijima savo rezoliuciją, tad liko tik viena rezoliucija, kurią pateikė kitos frakcijos. Dabar kreipiuosi į kitų frakcijų vadovus ir prašau jų pasisakyti. Ponas Voboda. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos kolega Daul atkreipė dėmesį į realybę ir realybė ir tikrovė yra tokia, kad e, Vengrijos vyriausybė ir parlamentas pakeitė įstatymą. Tai yra tikrai puiku, nes iš tiesų anksčiau diskusijose buvo sakoma, kad nieko nereikia keisti, viskas yra tvarkojo, o štai dabar paaiškėjo, kad reikia kažką keisti. Toliau kitas dalykas. Realybė gerbiami kolegos, yra tokia, kad tiek ESBO e žiniasklaidos įgaliotinis, tiek Europos tarybos atstovai sako, kad tie pakeitimai, kurie buvo padaryti, nėra pakankami. Tokia yra tikrovė. vakar vakare frakcijos posėdė, kuriam pirm, pirmininkavau, mes nagrinėjome labai išsamei šį tekstą ir visus pakeitimus. Ir mes, kaip ir SBO ir Europos taryba, priejome prie išvados, kad šitų pakeitimų nepakanka. Vienintelis e, sprendimas, ponė Daul, yra, kas nori laimėti, jūs ar mes. Kaip mes nenorime atsisakyti kovos už žiniasklaidos laisvę. Jeigu jūs to norite, tai galite tą daryti. Žiniasklaidos laisvė yra neatsiejama demokratijos dalis. Mes norime demokratijos ir žiniasklaidos laisvės, todėl norime paprašyti jums, jūsų šiandien vis tik balsuoti ir to prašo ne tik mūsų frakcija ir, ir kitų kolegų, kurie e, palaiko mus. Mes turime kovoti už spaudos laisvę Vengrijoje ir visur kitur. E, proszę Państwa, e, koleżanki i koledzy. Ja... Ponios ir ponai, kolegos. Kaip suprantu, keturios frakcijos nenori atsijimti savo bendros deklaracijos, savo rezoliucijos, tad eisime prie balsavimo, bet kaip suprantu, Aldė taip pat nori pasisakyti. Prašau. Pone pirmininkė, kadangi jau buvome konkrečiai paminėti, noriu aiškiai pasakyti, be abejo, mes pasitikime komisijos narės Krius darbu. Ji tikrai pavyzdingai labai ėmėsi e, teisės aktų peržiūros susijusių su šiuo skandalu, bet. Bet aš manau, kad problema išliko. Toliau dėl realybės ir dėl tų dalykų, apie kuriuos kalbėjo kolega Svoboda dėl to, kad SBO atstovai ir Europos tarybos atstovai sako, kad nepa, nepakanka dar tų um, pakeitimų. Vengrijos um, ministras pirmininkas ir e, kiti atstovai sakė, kad pavyzdžiui, dar yra nesutvarkytas žurnalistinių šaltinių klausimas ir kiti dalykai. Ir apie tai dar bus kalbama. Ir dar vienas dalykas, Alde frakcijos vardu, mes neatsimame rezoliucijos, mes norime balsuoti. O. E, przepra... Przechodzimy do rozpatrzenia projektu rezolucji. Kągi, balsuosime dėl keturių politinių frakcijų rezoliucijos. Balsuojame, kas už. Kas prieš? Reikia pasitikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Wszyscy. Proszę Państwa. Ponios ir ponai, ši rezoliucija patvirtinta. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sześcioma projektami rezolucji. Toliau pagal darbo atvarkę turime balsuoti dėl pietinių es kaiminių šalių, visų pirma Libijos. Žodžio prašo ponia Gomeš. Pirmininkė, atsirado naujas elementas, kuris nepaminėtas rezoliucijoje. Norėčiau, kad parlamentas mane paremtų ir kad mes kartu pasmerktumėm ir išreikštumėm savo susirūpinimą tuo, kas vyksta, kas įvyko su BBC kanalo žurnalistais, kurie buvo neteisėtai sulaikyti, jie buvo kankinami. Netgi buvo surenkta tam tikra egzekucija. Ir kaip suprantu, daug kitų Libijos kalinių taip pat patiria tokį patį kankinimą ir atsiduria tokiose sąlygose. Akivaizdu, kad žurnalistams neleidžiama laisvai dirbti jų darbo Libijoje. Tai yra labai svarbus aspektas. Ir aš manau, kad parlamentas turi jį pabrėžti ir turime Europos vadovų tarybai nusiųsti labai aišku signalą ir turime išreikšti savo pasipiktinimą tokią situaciją. Dėkoju. Noriu kreiptis į ponę Gomiš ir paklausti jūsų, ar jūs norite pasiūlyti konkretų pakeitimą? Juk mes turime balsuoti dėl konkretaus teksto, o ne dėl deklaracijos. Pirmininkė, aš turiu informacijos, kad liberalų frakcija siūlys žodinį pakeitimą, dėl kurio buvo susitarta, tačiau jeigu jie jo nepasiūlys, tai tuomet aš galėčiau kažką pasiūlyti. Dėkoju, ponas Kaminski, dėl darbo tvarkos taisyklių. Ačiū, pirmininkė. Na, su visa daroma pagarba turiu pasakyti, kad mes girdėjome jūsų pareiškimą, kad deklaracija patvirtinta. Tačiau ant didžiųjų salės ekranų aš nemačiau realaus rezultato. Man atrodo, mes turime teisę matyti aiškius skaičius, kas balsavo, kiek žmonių balsavo už, kiek žmonių balsavo prieš. Podaję Państwu wynik. 300. Kągi pateiksiu, jums parodysiu rezultatus. 316 balsavo už, 264 prieš, 34 parlamento nariai susilaikė. Ačiū. Pan Soje, bardzo proszę. Chairman, I would like to remind... Pirmininkė, norėčiau priminti šiam parlamentui dvigubus standartus, kuriuos mes taikome. Vengrijos žiniasklaidos atveju pirmadienio įvykiai nėra įtraukti į mūsų rezoliuciją, o dabar ponia Gomeš siūlo įtraukti įvykius, kurie įvyko tik vakar. Man tai yra akivaizdus dviejopų standartų pavyzdys ir tai yra nepriimtina. Ponios ir ponai. Na, norėčiau paprašyti jūsų balsuoti. Teskime balsavimą dėl rezoliucijos, kurią parengė penkios politinės frakcijos rezoliucija dėl Libijos. Noriu jūs informuoti, kad balsuosime tam tikrą tvarką. Dešimta pastraipa vardinis balsavimas pradedama balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Aldė pristatys žodinį pakeitimą 11 pastraipai. Ponas Verhofstadt. Aš tai noriu padaryti visų frakcijų vadovų vardu, taip pat ir koordinatorių vardu. Vakar po diskusijų lik ir susidarė toks bendras įspūdis, kad reikia sustiprinti 11 pastraipą. Ir tai padarysime tokiu būdu. Mes siūlome žodinį pakeitimą, kuriame keistumėm tekstą ir ragintumėm e, sukurtis ryšius su laikinaja nacionalinė taryba ir pradėti procesą visą tai oficialiai įtvirtinti ir skatinti pereimą prie demokratijos. Tokiam pakeitimui pritarė frakcijų vadovai ir daugelis koordinatorių. Pirmininkas prašo paskaityti visą pakeitimą. Prašom, tai būtina. ragina vyriausiai įgaliotinį užmėgsti ryšius su laikinaja nacionalinė taryba ir pradėti oficialaus įteisinimo procedūrą, tokiu būdu skatinant pereimą prie demokratijos, užtikrinant uh, E, Libijos visuomenės atstovų įtraukimą į procesą, suteikiant daugiau galių moterims ir mažumoms perinamojo laiko tarpio metu, taip pat remti išlaisvintas teritorijas, padėti gyventojams ir pasistengti padėti jiem humanitarinę prasme bei suteikti medicinę pagalbą. Ačiū. Prieš balsuojant norėčiau paklausti, ar yra prieštaraujančių tokiam žodiniam pakeitimui. Ne, puiku, tuomet galime balsuoti. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. 23 pastraipa, kas už? Prieš? Susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtinome rezoliuciją. Ar norite, kad paskaityčiau konkrečius skaičius? Klausia pirmininkas. Panašu, kad to nereikės daryti. Didelė balsų dauguma buvo balsuota už 584 už ir 18 prieš. Tikrai didelė balsų dauguma buvo už. Beprecedentinis atvejis. Na, o dabar eikime prie pono Belder pranešimo S požiūris Irano klausimų. Podaje pod głosowanie poprawkę. <laughs> Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Toliau komiteto rezoliucija antroji pastraipa dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, pan Belder chciałby przedstawić poprawkę ustną. Ponas Belder nori pristatyti žodinį pakeitimą po šeštos pastraipos. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. S ir D frakcijos iniciatyva ir kitų frakcijų pritarimu norėčiau pateikti tokį žodinį pakeitimą. smerkia neteisėtą Iranijos opozicijos vadovų Mir Hosein Musavi ir mediką Rūbi sulaikymą kartu su jų žmonomis. Juos sulaikė Irano saugos tarnybos ir ragino nedelsiant juos paleisti. Taip pat atkreipia dėmesį, kad toks areštas buvo įvykdytas pažeidžiant Irano teisę. Taip pat smerkiame Irano institucijų požiūrį į opoziciją ir tai, kad jie draudžia jam pasinaudoti jų teisėtą teisę protestuoti, renkti demok demonstracijas. Taip pat smerkėme ir Irano valdžios veidmainystę e, jų perdėm didelės fizinės jėgos panaudojimą, bauginimo panaudojimą, taip pat areštus prieš demonstrantus remiame Egipto žmonės. Ačiū. Dėkoju. Prieš balsuojant, ar būtų norinčių paprieštarauti tokiam žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 37 pastraipa, dviem dalimis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 39 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 40 pastraipa, dvi dalys, pirma dalis, už, prieš, susilaikę, patvirtinta antra dalis, už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Pen... Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Manau, kad reikia pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsavimą. Atmesta. 281 už, 315 prieš. Toliau 53 pastraipa dvi dalimis, pirma dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta antra dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, Patvirtinta. Okei, okay. okei, okay. sprawdzamy. Kągi, gerai, pasitikrinkime elektroniškai dėl pirmo pakeitimo. Balsuojame, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Už balsavo 353, prieš 200. 20. Toliau K punktas, trys dalys. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečia dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. L dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. N dalis Pone Ibris Sagič pateik žodinį pakeitimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žodinis pakeitimas yra susijęs tik su vienu žodžiu. Žodžiu ir and, kuris turėtų būti išbrauktas. Perskaitysiu angliškai. E, buvo pagerinti santykiai tarp Irano ir Turkijos, kabletaškis išbraukėme žodį ir, kadangi Iranas e, naudojasi savo sąjungininkų parama Sirija, Hezbollah ir Hamas taip pat ir musulmonų brolyje, kad destabilizuotų šį regioną. Man atrodo labai svarbu iš teksto išbraukti žodį and, tai yra žodį ir, todėl kad santykių tarp Irano ir Turkijos nereikėtų sieti su santykiais tarp Irano ir Hezbollah. Ar būtų norinčių paprieštarauti prieš balsavimą? Ne, tuomet galime balsuoti. Balsuojame dėl N konstatuojamos dalies, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau O dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kitas dokumentas, dar kurio balsuosime, yra 16 Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesija. Balsuosime už keletą rezoliucijų. Pone Hautola norėtų pasakyti. Pone Hautola. Ačiū, pirmininkė. Norėjau šitą pasakyti, gerų žinių turiu kandidatas į Sakaro premiją, Sirijos atstovas, žmogaus teisų teisininkas, advokatas buvo paleistas iš kalėjimo prieš kelias dienas ir tai akivaizdžiai rodo, kaip Europos parlamentas gali pagerinti žmogaus teisų padėtį. Ponas Hamalė e, tikrai daug sunkiai dirbo, kad būtų išlaisvinti Sirijoje žmogaus teisų kovotojų ir dabar jis pats išlaisvintas. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszystkich. Dėkoju. Tikrai visi džiaugiamės šią žinę. Na, o dabar galime eiti prie bendros rezoliucijos, pasiūlymo dėl rezoliucijos šešta pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštunta pastraipa, antras pakeitimas, kas už, prieš. Reikia pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmesta. Toliau. Aštunta pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta Atmesta. Trečias pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 39 pastraipa kas už. Prieš. Elektroniškai reikia pasitikrinti, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame. Balsavimą. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Dėl darbo tvarkos taisyklių. Prašau. Norėjau pasakyti, kad kai, jūs, e, kai mes balsavome dėl aštunto punkto ankstesnėme tekste, e, į prancūzų kalbą buvo išversta, kad balsuojame dėl devinto punkto. Tai, tai tiesiog įvyko klaida. Dėkujame za uvagę. Podai pod głosovanie. Taip, mes viską patikrinsime. Ačiū už pastabą. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? Prieš? Susilaikę. Patvirtinta bendra rezoliucija patvirtinta didelė dauguma pasisakius už. Ponas Landsbergis prašo žodžio. Tuo baigiame balsavimus. Ačiū labai. Yeah. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the explanations of Prieš pradedant pasiaiškinimus dėl balsavimų, ponia Hall nori dėl darbo tvarkos taisyklių, dėl deklaracijų raštų pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti keturiems šimtams kolegų iš viso parlamento, kurie pasirašė 81 deklaraciją raštu. Taip pat noriu padėkoti ir savo darbuotojams už tikrai didžiulį nuveiktą darbą. Taip pat deklaracijų tarnybai dėkoju už jų paramą. Tačiau labiausiai norėčiau padėkoti tiem, kas dalyvavo kampanijoje, kurie agitavo balsuoti už deklaraciją. Aš tikrai didžiuojuosi, kad esu šio parlamento nare, tokio parlamento, kur eiliniai paprasti piliečiai gali pristatyti savo nuomonę, ir jų nuomonės klausosi parlamento nariai ir jie yra įtikinami faktais. Tai yra demokratija pačia geriausia jos forma. Ir tai parodo, kad Europos parlamentas nėra nutolęs nuo savo žmonių. Ačiū. Dėkoju poniai Hall. Pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimų. Visų pirma, dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Pone Prosikova Benova. Much,